Ačiū. Yra e, Liepos 8 protokolas parengtas, jums jis buvo išdalintas, ar norėtumėte jas pakomentuoti, jį pakomentuoti? Nematau norinčių, taigi laikau šį protokolą patvirtintų. Taip pat norėčiau jums pranešti, kad Ispanijos kompetitingos valdžios institucijos